Colleagues. Kolegos, prieš mums pradedant balsuoti, ponė Lichtenberger paprašė balsuojant pirmiausia balsuoti dėl viešųjų pirkimų, nes ponė Lichtenberger turi išeiti į kitą komitetą, kur taip pat vyks balsavimai. Viešieji pirkimai yra aštuntas punktas mūsų sąraše. Taigi dėl jo balsuosime pirmiausia. Dabar mm, sprendimai priimti koordinatorių posėdėje. Pristatysiu juos. Koordinatoriai išklausė tenti pranešėjo pono Komutsakos ir pono Eturk ataskaitos apie mm, pakeitimus ir koordinatoriai pritarė, kad reikėtų e, pasirinkti ribotą skaičių pakeitimų, remiantis e, objektyviais kriterijais, e, reikia kalbėti apie Europos perspektyvą, Europos pridinę vertę. Toliau pranešėjų skirimas. Koordinatoriai sutarė skirti papildomų taškų frakcijoms per kitą posėdį. Taigi šis klausimas bus svarstomas per kitą koordinatorių posėdį. dėl trijų pranešimų. E, pasiūlymas dėl reglamento, e, dėl kelių transporto priemonių techninių apžiūrų, pranešėjas skirs EPP, toliau dėl komercinių automobilių techninių apžiūrų e, pranešėjas skirs SND ir dėl direktyvos kuria keičiama dabartinė direktyva dėl e, dokumentų registravimo. Taip pat bus skiriamas pranešėjas. Toliau pra, direktyva 59 2003 metų. Tai yra direktyva dėl vairuotojų pradinių kvalifikacijų ir e, periodinio mokymo. Toliau komunikatas dėl e, Europos elektroninio kelių mokesčio nebus įmamasi veiksmų, toliau nebus įmamasi veiksmų dėl e, ES ir Šveicarijos bendradarbiavimo dėl Europos palidovinių programų, taip pat nebus veiksmų dėl žaliosios knygos, e, dėl jūrų teisės 2020 metais, toliau pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuri pateikė parlamento narys Silvestris pagal 20 taisyklę neįsijimsime veiksmų dabar, bet koordinatoriai mano, kad ši rezoliucija turi būti nagrinėjama, e, kai rengsime kitą pranešimą dėl tvaraus miesto transporto. Toliau planavimas dėl 2013 metų. Yra pasiūlyta renkti išvyką į JAV ir e, šiaurės vakarų Angliją, toliau dar viena išvyka į Lenkijos ir Vokietijos pasienį. Šį pasiūlymą pateikė PP ir Žalėjai ir Sardinija. Šį pasiūlymą pateikė liberalai. Toliau klausimai. Pateiksiu datas, klausimų datas, kad žinotumėte ir galėtumėte likus dienai atsisakyti dalyvauti, kaip paprastai būna. Taigi JAV e, vasario penktą dieną, toliau šiaurės vakarų Anglija e, balandžio 29 e, išvyka į Lenkiją. Lenkijos, Vokietijos pasienį Liepos 15 ir e, paskutinį išvyką Sardinėje spal, tą savaitę, kuri prasideda spalio 28. Taip pat e, komitetai 12 mėnesių prieš turėjo pasakyti, kokius klausimus norės renkti. Tai tikras galvosūkis komitetų pirmininkams. Šis e, sprendimas yra tikrai skubotas, nes sunku mums iš anksto pasakyti, kokius klausimus renksime kitais metais. Taigi koordinatoriai priėmė sprendimą dėl šešių klausimų ir tai neužkerta mums kelio renkti ir daugiau klausimų, jeigu to prireiktų. Taigi ketvirtasis geležinkelių paketas, toliau reagavimas į neįprastas aplinkybės aviacijos sektoriuje, čia tai bus diskusijos dėl Islandijoje išsiveržusio ugnikalnio tiesinys. Svarstysime, ką reiktų daryti, jeigu vėl susiklostytų tokios aplinkybės. Toliau trečios e, pašto paslaugų direktyvos įgyvendinimas, toliau įgalaineriai ir taip pat e, vidaus susisiekimo van, vidaus vandenimis gerinimas. Toliau patvirtintas mūsų kalendorius, sustikimų kalendorius ir turiu pasakyti, kad mes turime renkti posėdžius ir ketvirtadieniais. Ketvirtadienis turi būti visą dieną, mes negalime atsisakyti ketvirtadienių. Ir spalio 9 dieną po pietų mes atšaukėme savo posėdį. Spalio mėnesio transporto komiteto posėdis spalio 9 po pietų yra atšaukiamas. Toliau komitologija. Gavome naujų raštų. Taigi jau sakiau, kad spalio 9 popietės posėdis atšaukiamas sekretoriatas e, jums išplatins informaciją dėl galimybės prašyti papildomų studijų, naudojant šių metų biudžetą, taigi galėsime renkti kelionių, tyriamųjų kelionių, jeigu panorėsite. Ar turite kokiu nors klausimu? Mm, kaip gal, mes jums kaip galima greičiau išplatinsime 13 metų posėdžių datas. Taigi labai ačiū. Dabar periname prie balsavimo. Ar visi turite korteles? Ar yra tokių, kurie neatsinešė kortelių? Palauksime pono Vankį, pono Alkatraui. Matau, kad vienas narys neranda kortelės, nes jį pasimetė tarp 50 eurų banknotų. Card, so... Ponas Alkadravi neturi balsavimo kortelės. Atrodo, kad jis vienintelis jos neatsinešė. tik jis neatsinešė savo balsavimo kortelės. Pasitikrinkime, ar viskas veikia, pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Nėra ne vienos frakcijos, kurios narių būtų per daug. Taigi ponas Alkadravi ir ponas Banki neturi kortelių, taip? Taigi prašau balsuojant kelti rankas. Pirmiausia, ponios Lichtenberger pranešimas, turite atsiversti balsavimo sąrašo pabaigą. Ponios Lichtenberger nuomonės projektas dėl pasiūlymo, dėl tarybos direktyvos, dėl viešųjų pirkimų. Ar visi pasiruošę balsuoti? Pirmas pakeitimas, kurį pateikė pranešėja, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 43, kas už, prieš, susilaikė, atmesta pritarta. 44 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 45. Už, prieš, susilaikė. Gal galėtume pasitikrinti balsavimą dėl 45 pakeitimo. Balsuoti pradedame. As everybody voted. Ar visi balsavote? Vienas plus vienas prieš balsuoti baigėme. Pritarta. Trečias pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Penktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeštas kas už? prieš, susilaikė, pritarta. Septintas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas kas už. Ne, dabar reikėtų eiti prie 11. 890 atkanta už 11. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta, 48 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 49 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 50 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 51 kas už, prieš, susilaikė atmestas, 52 kas už, prieš, susilaikė atmestas atmestas. 53 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 54 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 57 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 58 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 59 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 60 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 12 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 13 kas už, Gerai, pasitikrinkime 12 balsavimą dėl 12. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Ponas Panki prieš. Balsuoti baigiame. 21 už, 18 prieš, pritarta. Dabar 13. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61. Kas už, prieš, susilaikė atmesta, 62 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 14 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 15 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 16 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 64 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 63. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar 66. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 19 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 20 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 68 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 21. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 22, 23 ir 24 kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 70, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 71 ir papildymas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Gal galėtume pasitikrinti balsavimą dėl A kompromiso. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Vienas plus ir vienas minus. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 75. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 67. Tai yra kompromisas balsuosime dalimis. Tri, trys dalis. Pirma dalis. Visas tekstas be žodžių gamybos išlaidos ir socialinio poveikio išlaidos. Antra dalis. Žodžiai gamybos išlaidos. Trečia dalis. Socialinio poveikio išlaidos. Ar viskas aišku? Taigi pirma dalis. Gal. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime balsavimo dėl pirmos dalies. Balsuoti pradedame. Vienas plus vienas minus. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Nors balsų skirtumas nedi... balsai pasiskirstė po lygiai. Taigi visas kompromisas atmetamas. Periname prie 78 pakeitimo. Ne, 77. Pono Zylės pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime balsamą dėl 77. Balsuoti pradedame. Vienas plus vienas minus. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Nes vėl balsai pasiskirstė po lygiai. Dabar 77. Kas už? Atsiprašau, 76. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 78. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. 79. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. 80. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas Atmesta 81. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 27. Dėl 27 nebalsuosime. 28. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dabar 32 pakeitimas dėl 69 straipsnio antros dalies. 32. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuojame dėl 32. 69 straipsnio antros dalies 32 pakeitimo. papildomai vienas prieš vienas už, balsuoti baigėme. Pritarta. Dabar 33 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Ar galime pasitikrinti? 33. Balsuoti pradedame. Vienas plus vienas minus. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Atmesta. 88. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė at... pritarta. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 90 pakeitimas, balsuosime dalimis. Pirma dalis be žodžių E, tačiau ne viena iš tų specialių sutarčių. Antroji dalis su tai žodžiais. Taigi dabar pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Nereikia daugiau balsų. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta taip pat. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą dėl 37 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Pritarta. 38. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 ir 95 ir 47 kartu. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 90 ir 98 taip pat įėjo šią grupę. Dabar 96. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 97. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 99. Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas du, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas trys. Ir 67 kartų, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 104. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 40. Kas už, prieš, susilaikė at, pritarta. 41. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 42. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Du pliusai papildomai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 36 už, 4 prieš. Sveikinu ponę Lichtenberger. Okay. Just pause a minute. Taigi dabar padarysime nedidelę pertraukėlę. realised my tea bag was in my pocket. yeah, yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. I just realised my tea bag was in my pocket. Taigi dabar tęsime darbą, aš ką tik supratau, kad e, arbatos maišelį buvau įsidėjęs į savo švarko kišenę. Na, iš esmės galime tęsti darbą. Toliau periname prie pono Bacho pranešimo. Ne, atsiprašau, vis dėlto perinam prie kito ponios Lichtenberger e, pranešimo. Atsiprašau, Eva. Čia bus paskutinis jų balsavimas dėl tavo pranešimo. Pradėkime nuo antro pakeitimo. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime elektroninio būdu. Balsavimas pradedamas. Aš manau, kad pritarta, bet vis dėlto pasitikrinkime. Visi balsavo. Ar visi įsitikinę, kad balsavo? Balsavimas baigtas. Vienas plus vienas minus. Pritarta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Keturiasdešimtas pakeitimas. Maiklai, supraskite, Britams iš ryto arbata yra būtinas dalykas. Taigi, 40 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė pritarta. 54 atkrenta. Ne, vis dėlto 54 dėl jo balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime 54 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. 1 plus 1 minus. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, Vėl pradėkime iš naujo. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 42. Kas už? Norite pasitikrinti 41 pakeitimą? Balsavimas baig... pradedamas. Dėl 41 pakeitimo elektroninį būdų balsuojame. Ar visi balsavote? Du pliusai, balsavimas baigtas. Pritarta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. 46 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Gal galime vis, dėl viso bloko balsuoti, jeigu tai pritarėte. 48 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 49 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė. Dėl 50 balsuojame elektroninio būdu. Vienas plus, vienas minus. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 50 pakeitimas atmestas. 51. Pradės Maisner pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 52. Kas už, kas prieš. 52 pasitikrinsime elektroninio būdu. Balsavimas pradedamas, 1 plus 1 minus. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 53 kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. 14 kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 15 kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 16 kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 17 kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 18 kas už, prieš susilaikė pritarta. 19 kas už. A, 19, 20, 21 kas už. Prieš susilaikė. Atmesti visi 3. 22 kas už. Prieš susilaikė pritarta. 55 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 23 kas už. Prieš susilaikė e, pritarta. C kompromisas. Balsavimas dar atskirų dalių. Dėl pirmos dalies. Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 56 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestai. 24, 25, atsiprašau, kas už, 25 pakeitimas kartoju. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 26 kas už? Periname prie 29 pakeitimo, nes kiti atsiimti. 29 pakeitimas dėl 79 straipsnio. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 30 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė pritarta. 58 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 31 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 32 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 33 kas už, prieš prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Periname prie 34, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 36, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 kas už, prieš. Ne, vis dėlto atsiprašau, balsavome dėl jo. 62 ir 63 dėl jų balsuojame. Ir 64 65 dėl jų balsuojame kartu dėl šių keturių punktų. Kas už, prieš pasitikinkime elektroniniu būdu 62, 63, 64, 65 pakeitimus balsavimas pradedamas. 1 plus 1 minus. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta, 38 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Du pliusai pridedami. Dar visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 už 4 prieš atsiprašau, 38 už, 3 e, prieš. Sveikiname ponę Lichtenberger. Einame dabar, dabar jau prie pono Bacho pranešimo. Uh, Kolegos, ilgai balsuosime. Iš tikrųjų, e, vidury brastos e, nemeskime darbo. Ar jūs esate pasirengę balsavimo maratonui? Penkioliktas pakeitimas, čia iš tikrųjų tik lingvistinis pakeitimas e, vokiečių kalba parengtame. Ne, atsiprašau, vis dėlto anglų kalba parengtame dokumente. It's on it? No. No, it's just a linguistic thing. So we go to 16. Ne, vis dėlto. Periname prie 16 pakeitimų, nebalsuosim dėl 15. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 17. Kas už? Prieš susilaikė pritarta, 18 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 19 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 20 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 21 kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antras kompromisas Kas už? Kas prieš? Susilaikę pritarta. Na, bent jau pritarėme šitam kompromisui. Pereinam prie 28 pakeitimo, pano Tayloro pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Gal pasitikinkime 28 pakeitimą elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Vienas plus vienas minus. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 30. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 31. Kas už? prieš, susilaikė atmesta. 32 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 34 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 35 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 37 kas už, prieš susilaikė. Gal pasitikinkime 37 pakeitimą elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. 1 plus 1 minus. Liko tik tas įdas, gal tik tai vienas pliusas. Taigi visi balsavote, balsavimas baigtas. jūs e, balsavote už, a, vis dėlto, e, nors taip paskirti po lygiai, e, tai atmestama. 38, kas už, prieš, susilaikė. Pri, pritarta. 39, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Keturiasdešimtas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 43 pakeitimo antroji dalis, nes e, pirmoji dalis e, jau pateko į kompromisą. E, Panios Savis Arkas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 55 kas atsimtas, 56 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 58 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 60 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu 61 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Vienas plus, ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Pritarta. 63. Kas už? prieš, susilaikė pritarta, 64 kas už, prieš, susilaikė pritarta, prieš, susilaikė pritarta. 79 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta, 80 kas už, prieš, susilaikė pritarta, 182 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 81 kas už, prieš susilaikė pritarta. 102 kas už. E, atmestas, nes 81 e, priimtas. 82 kofo pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 83 yra lingvistinis pakeitimas. Ar mums reikia pakeitimo ir norime pakeisti tiesiog pavadinimus. Vietoj DJ Move. Vietoj DJ Trend, DJ Move. Na gerai, balsuosime dėl pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė pritarta. 85 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 86 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 87 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 88 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 99, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 116 atkrenta, 117 atkrenta, 140 atkrenta, 100. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 102. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas trečias. Atkrenta. Tai yra pirmoji dalis atkrenta. Dėl antrosios dalies 103 pakeitimo. Balsuoti Nedarykite taip sudėtingai. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas ketvirtas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas penktas. Kas už, prieš, susilaikė. Pabandysime iš naujo balsuoti. Kas už Aiškiai parodykite, kas prieš susilaikė pritarta. 106. Kas už? Na, dar vienas lingvistinis pakeitimas. Šimtas šeštas, kas už. Prieš, susilaikė pritarta. Šimtas septintas. Mes vis dar balsuojame dėl šito punkto. Šimtas septintas kas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas aštuntas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Šimtas devintas kas už prieš susilaikė pritarta. 110 kas už prieš susilaikė pritarta. 111 kas už prieš susilaikė pritarta. 112. Čia yra žodinis pakeitimas. Čia yra tik tai. Ar niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Kas balsuojame dėl jo? Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 113 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 114 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šimtas devyniolika kas už, prieš, susilaikė atmesta. 121, 22, 24, visi trys, kas už prieš, susilaikė pritarta. 125, kas už prieš, susilaikė atmesta. 126, kas už prieš, susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas, kas už prieš, susilaikė, pritarta. 136. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 141. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 142. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 143. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 144, 145, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 146, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 147, kas už. 146 e, gal pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Plius vienas. Balsavimas baigtas. Pridate. 147 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 148. Atkrenta 149 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Septintas kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 152. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 154. Tai yra savydo kompromiso papildymas. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 156. Tai yra septinto kompromiso papildymas ir žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Kodėl kad raliai? Mes prieštaravome šiam žodiniam pranešimui. Todėl, todėl išlieka tik tai e, pakeitimas e, prie 7 kompromiso, kas už prieš susilaikę pasitikrintume elektroninio būdu. Vienas prieš. Balsavimas baigtas. Pritarta. 158. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 159. Panetikau. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Bet e, pasitikrinsime elektroniniu būdu 159 apkeitimą. Pans Alkadravis balsavo už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 167 kaip papildymas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 169 taip pat papildymas. Kas už? prieš susilaikė pritarta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 176 kas už, prieš susilaikė pritarta. 172 kas už, prieš susilaikė pritarta. 177 ir 178 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. Šimtas aštuonidešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Šimtas aštuonidešimt pirmas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 183 kas už. Prieš. Susilaikė pritarta. 184, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 185, kas uh, už, prieš susilaikė pritarta. 186, kas už, prieš susilaikė pritarta. 10 kompromisas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 193, kas už, prieš susilaikė pritarta. 194 kaip papildymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Na, galbūt pasitikrinsime elektroniniu būdu. 194 balsavimas pradedamas. Ponas Alkadavės balsavo už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Šiandien 95. Mm. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 196. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 e, kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Tai 204 kas už, prieš susilaikė atmesta. 206 žodinis pakeitimas. Ar niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Niekas neprieštarauja. Taigi su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 207, 209, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 210, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 217 kas už, prieš susilaikė, pritarta 218. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta 220. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 221. Dėl skirių dalių balsuosime. Pirmoji dalis atkrenta e, dėl kompromiso, o balsuojame dėl antros dalies. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 223. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 224 kas už, prieš susilaikė pritarta. 225 kas už, prieš susilaikė pritarta. 226 kas už, prieš susilaikė pritarta. 227 kas už, prieš susilaikė pritarta. 228 kas už, prieš susilaikė pritarta. 229 papildymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 230 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 231 e, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 232 papildymas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 233 kas, papildymas, kas už, prieš, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. penktas ir šeštas pakeitimai. Tai iš esmės trečias, penktas ir šeštas yra identiški tiems jau balsavimui dėl trečio. Dabar dėl septinto balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta Pasitikinsime 12 pakeitimą elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Ponas Alkadrai balsavo prieš. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 13. Kas už? Prieš. Sulaikė. Pritarta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Perėsime prie įlanko dalies. Pirmas skyrius, kas už, prieš, sulaikės. Pritarta antras, kas už, prieš, susilaikė. Gal pasitikrinsime antrą punktą. E, vien e, atpansal gadralį. Balsavo už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias, kas už. Prieš. Susilaikė atmestą. Ketvirtas punktas, kas už. Balsuojame tik dėl paskutinio sakinio. Taigi dėl paskutinio sakinio, kas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Šeštas punktas, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Vienuoliktas, kas už, prie, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penkioliktas, kas už, prieš prieš susilaikė atmesta, 17 kas už, prieš susilaikė atmesta, 18 kas už, prieš susilaikė atmesta, 21 kas už, prieš susilaikė prie, prie, pritarta. Dvidešimt šešto pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę pritarta. 30 kas už prieš susilaikę pritarta. Ponas Bachas norėtų pasisakyti prieš galutinį balsavimą. Aš tikrųjų čia norėčiau paklausti. Mes balsavome dėl visų pakeitimų, kurie buvo susijęs su vertimu. Uh, Kodėlgi mes nebalsavome tokiu atveju dėl e, pono Koho e, lingvistinio pakeitimo, dėl 15 pakeitimo. Na, grįžkime ir balsuokime dėl 15 pakeitimo, nes iš tikrųjų čia kelia sumaišti tie visi lingvistiniai pakeitimai. Kuris puslapis čia buvo pirmas? Penkioliktas pakeitimas pirmam puslapyje. Čia iš tikrųjų, čia lingvistinės diskusijos, čia jokių problemų niekiam nekyla, kas, kas už prieš susilaikė pritarta. Taigi dabar galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. E, ponas Alkadravis balsuoja už. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 40 už, 43 už, e, niekas, ne prieš, ne vienas susilaikė. Sveikiname ponę Bachą. Need a change, a shift up here, do we? Na, tęsime daugmetinės finansinės programos. Just recharge your arms for the MFF. Na, pasiruoškite balsavimui dėl daugiametės finansinės programos. Ok. Gerai. Antrasis pakeitimas, ajaltoje ajalas Andrikas už, kas prieš susilaikė atmestą. Trečias papildomas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Kompromisas pirmas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Penktas, ponės Duran, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Šeštas, pono tikau, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kaip papildomas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, ar pasitik, galim pasitikrinti, balsavimą pradedam. Vienas minus. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta. Dešimtas pakeitimas atkrenta, vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 13 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pereiname prie 15 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė. Ar galim pasitikrinti dėl 15? Balsavimą pradedam. Vienas minus, panau, kadravi. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas ir pritarta. 16. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 17. Kaip papildomas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 18. Su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaravimų žodiniam pakeitimui? Ne. Su žodiniu pakeitimu. Taigi kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 19 papildomas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Balsavimas dalimis. Dėl pirmos dalies e, ši suma nacionalinės išmokos ir antroji daly visomis aplinkybėmis. Taigi pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, antroji dalis, už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvidešimtas e, atkrinta, dvidešimt du, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 24 panaduran, kas už prieš susilaikė atmesta. 25 už prieš susilaikė, atmesta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 28. Už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 29. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 balsuosim dalimis. Pirmoji dalis e, išbraukta ir atkrinta, dėl, nėra pirmos dalies, nėra balsavimo dėl pirmos dalies. Taigi antroji dalis, dėl to, kas turėjo būti balsų, kurios turėtų būti balsuojami atskirai. Kas už prieš susilaikė, pritarta. 34. Kas už prieš susilaikė, pritarta. 35. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 36. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 38. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta ir galutinis balsavimas dėl nuomonės. Balsavimą pradedame. Plius vienas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta 36 už, vienas prieš, penki susilaikė. Toliau. dėl inovacijų programos horizontas. Okay, change of shift completed. Amendment to... Taigi, kas 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 28, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tai reiškia, kad 32 ir 30, 33, kas už, kas prieš, susilaikė. Ar galim pasitikrinti kiek nu, elektroniškai. Dėl 33 balsavime pradedam. Ar visi balsavo? Plius vienas minus, vienas prieš, balsavimas baigtas. Pritarta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 36. Balsuoja. Dėl 35 pradedame balsuoti elektroniškai. Ar visi balsavo? Plius vienas už pono Taravę, balsavimas baigtas. Ir pritarta. Pasirodo ne, kad yra vienas e, plus vienas už 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pasitikrinsime dėl 36. Na, jau nuovargis jaučiasi, kaip matau. 36 plus vienas už panon kadradį. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 38 kas už. Prieš Pasitikrinam dėl 38. Visame pradedam. Plius vienas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsim dėl 39. Balsavimą pradedam vėlgi plus vienas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta tokie pat skaičiai 20, 50, 40 kas už. Standa grupiai dėl 40 pakeitimo kas už kas prieš, susilaikė, pasitikrinsim elektroniškai vėl, manau, ta pati dauguma, bet nėra didelio skirtumo, taigi e, dėl 40 pakeitimo plus vienas, ar visi balsavo, balsavimas baigtas, atmesta, labai mažus balsų skirtumo, 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 42, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 44, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 45, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas, pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar perinim prie 51. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 52. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antrasis pakeitimas, pranešė pakeitimas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 53 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 54 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pereinam prie 56. Tai yra papildymas antrajam mm, kompromisui patraimės dalimis. Pirma dalis – visas tekstas be žodžio oras, nežinau kaip kaiposim, o antroji dalis su žodžiu e, oras. Taigi 56. Tas dėl pirmos dalies be žodžio e, kas už? Prieš. Susilaikė, pritarta. Antroji dalis – tada ji turėtų atkristi. Jau balsavom dėl žodžio oras, e, taigi kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas. Labai sunku ištarti, taigi antras žodis, pirmasis žodis pakeitimas. Ir ponia Ejala turėjo uh, Ar turi prieštaravimų? Jeigu ne, tai tada balsuosim, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 59, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 62, prie, už, prieš, susilaikė, Na, pasitikrinsim dėl 62 elektroninių būdų. Balsavimą pradedam. Vienas prieš. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir jam pritarta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 64. Kas už? prieš, susilaikė pritarta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Pereiname prie penktojo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 70 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 71 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72, kas už, prieš, susilaikė. Ar galim pasitikrinti dėl 72 balsavimą? Pradedam. Vienas minus. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta. 73. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 7. Už. Prieš susilaikė pritarta. 74. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 75. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikinkim 25. Pasamis pradedamas. Plius vienas Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 79. Kas už? prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pereinam prie ketvirtojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 85 pakeitimas toliau. 85. Kas už? Taip, 85. Kas už? Prieš. Susivaikė. Pritarta. 12. Kas už? Dabar dėl jų balsuoti nebereikia. Atsiprašau, 84. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 86. Už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 813. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 87 balsuoti nebereikia, 14, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 89 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 90 už, prieš, susilaikė, pritarta. 91 kas už, prieš, susilaikė, Ar galim pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 91, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkim, balsavim pradedam, vienas minus. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir pritarta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devyniasdešimt trečias balsavimas dalimis dėl dviejų dalių iki performance indicators prion, taigi kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė, pritarta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 94, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 15, kas už, 6, prieš, susilaikė, pritarta. 95, už, prieš, susilaikė, pritarta. 97, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Žodinis pakeitimas antrasis, ponios Ajalas Sender. Ar yra prieštaravimų? Jeigu ne, dėl žodinio balsavimo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 96, atkrinta, 98, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 99 už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Šimtas antras už, prieš, susilaikė pritarta Ar galim pasitikrinti dėl 102? Balsavimas pradedam dėl, dėl 102 vienas plus. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Ir 21 plus, prieš 2018, kas už, prieš susilaikė, pritarta 19 už, prieš susilaikė pritarta. 20. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 21. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 103. Kas už, prieš, susilaikė. Ar galim pasitikti elektroniniu būdu dėl 103. Masavimą pradedam. Plus vienas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir atmesta mažų balsų skirtumų. 22. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 23. Už? Prieš susilaikė pritarta. 25. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 26. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Galutinis balsavimas. Pradedam. Balsavimas pradedam. Plus vienas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 39 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Pritarta. Sveikiname. Okay, we're on to the next item. First of all, I... Periname prie kito darbo tvarkės punkto, bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra antžeminių paslaugų teikimas ir su triukšmu susiję naudojimo apribojimai. Mm, ponas Leichtfried ir ponas Zasada. Ponas Zasada paprašė galimybės uh, pateikti keletą skaidrių. Kokia yra jūsų nuomonė? Nėra įprasta, kad pranešėjai pristatydami savo pranešimus rodytų skaidrės. Kaip jūs vertinate šį pono Zasada pageidavimą? Ponas Zasada, ačiū pirmininkė. Mano pranešimas e, tikrai netruks ilgiau nei įprastai. Tiesiog e, norėjau savo mintis išdėstyti aiškiau. Kągi, šiandien leisiu pristatyti pranešimą rodant skaidrės, tačiau noriu priminti kolegoms, kad ne, nėra įprasta tai, kad pranešimų autoriai rodytų skaidrės pristatydami savo pranešimus. Šį kartą padarysiu jums šitį išimti, tačiau turiu pasakyti, kad kitais atvejais tikrai neleisiu to daryti. Taip, ponė Sasada, ar jūs pradedate? Ar jūs kalbėsite pirmasis? Taip, ačiū pirmininkė. Koležanki, koledzy. Pone pirmininkė, e, paslaugos oro uostose tai, tai yra labai rimtas dokumentas. Na, dingo mano prezentacija. Dobrze, będę kontynuował. Taigi, tęsiu, nes nu nenoriu užtrukti per, giliu, per, per daug. Kalbėsiu apie keletą šimtų Europos oro uostų ir maždaug šimto tūkstančių darbo vietų šituose oro uostuose. E, dirbdamas ties šiuo dokumentu, aš norėjau, kad šitas dokumentas būtų kuo paprastesnis ir suprantamas tiems, kurie juo ateitie naudosis. Bet dis, diskutuodami dėl šito dokumento pastebėjau, kad iš dalies susijusi su klausimais su, susijusiais su liberalizacija. Tai yra vienas iš elementų šito reglamento. Lygiai taip pat svar, jis labai svarbus, bet lygiai svarbus taip pat ir klausimai susijęs su procedūrų suvienodinimu arba įvedimu minimalių standartų oro uostuose. Ir kalbu juk kaip aiškiai parodyti, kaip turėtų atrodyti ta procedūra susijusi su e, e aptarnavimo firmų darbų oro uostose ir dėl to parašiau šitą prezentaciją. Dėl te, techninių priežasčių ne viskas yra įmanoma, aš mėginsiu papasakoti. Ne, vis dėlto prezentacija rodo. Taigi, kaip dirbs krovinio pernavimo firmos, kurios turės prieigą prie darbo vietų, kurias dirbs e, oro uostas. Tai pirmas žingsnis toks, tokiam verslininkui, kuris norėtų vykdyti veiklą oro uoste, jis turės kreiptis į valstybės narės valdžios institucijas tam, kad gautų patvirtinimą. Patvirtinimo procedūra yra labai iš, detaliai aprašyta ir čia valdžios institucija patikrins, ar šita įmonė įregistruota bendro valstybėje narėje atitinka saugumo ir saugos darbuotojų mokymo reikalavimus, ar taip pat turi atitinkamą draudimo polisą. Ir aš čia pasistengsiu kaip įmanoma supaprastinti šitą procedūrą, kad ji būtų, ją būtų lengviau priimti įvairiems valdžios organams, kurie teikia tokius leidimus ES teritorijoje tam, kad verslininkas galėtų bet kurioje šaly gauti, gauti leidimą, kuris galiotų visose 27, visose 27 valstybėse narėse. E, verslininkas, kuris gauna tokį leidimą, galės pasirinkti į oro uostą, kuriame jis dirbs iš visų oro uostų, kurie yra ES teritorijoje. Ir šitas patvirtinimas, leidimas bus toks pat vienodas, tai yra suvienodinta leidimų uždavimo procedūra, kuri dabar 27 valstybėse narėse yra e, skirtinga. Taigi pasirenka atitinkamą oro uostą, jis patenka į tą oro uostą ir e, sužino, kokie yra minimalūs standartai, minimalūs standartai jam galiojantis šitame oro uoste. Minimalūs standartai bus sudaryti, bus parengti. Čia aš e, atsisakiau komisijos pasiūlymą, kuri norėjo įvesti juos deleguoti teisės aktų ir aš siūlau, kad šitie minimalūs standartai būtų parengti kiekvienam, e, kiekvienam oro uostui, nes jie geriau žino, koks yra minimalus reikalingas laikas. Ir čia yra išvardinta keletas kategorijų, kurios yra priedė prie šito reglamento. Tai yra keliolika kategorijų, kurias, kurias aš parinkau ir kurias reikia detaliai aprašyti kurias reikia labai išsamei nurodyti kiekviename oro uoste ir nurodytos, koks turi būti minimalus laikas skirtas, e, kad būtų pirmas e, bagažo vienetas ir paskutinis bagažo vienetas atgabentas į bagažo prieimimo skyrių, kitos kategorijos. Taip pat e, tokios, kurios turėtų, kuriams turėtų pritarti žalieji, kurios turi įtakos aplinkai. Taigi yra keliolika kategorijų, kurias reikia detaliai aprašyti minimaliuose standartuose ir juos nurodo oro uostas tam, kad išvengtume tokių situacijų, kai, um, kai oro uostas sudaro, parengė nekontroliuojamus standartus, bet tiems standartams turi pritarė ne, ne priklausomi tyrėjai atitinkamoje valstybėje narė, kad užtikrintų, jog yra tokio lygio, kad nėra per daug maži ir nėra per daug, per daug griežti. Ir tada kai atitinkamas verslininkas žino, kad jis gali atitikti tokius minimalius standartus, jis gali ieškoti biznio verslo partnerių, e, oro linijų, jeigu randa tokią oro liniją, kuri yra suinteresuota jo paslaugomis, jis tada pradeda normalią verslo veiklą, e, parengia susitarimą ir tikėjas vykdo normal, normaliai darbą, atitikdamas, vykdydamas minimalius standartus ir pasirašytą sutartį. Čia galėčiau pabaigti savo prezentaciją, bet reglamentas taip pat suteikia šansą ir dėl to, kad e, būtų galima išvengti tokios situacijos kai kuriuose valstybės narėse, kad yra nuostatos leidžiančios visišką e, realizaciją, kad leisti kiek nori tokių e, firmų dirbti atitikamuose oro uostuose, jų terminaluose. Jeigu čia pažiūrėsime šitą skaidrę, čia yra 11 kategorijų išvardinta. Tai yra paslaugų oro uostuose. Tokie ribojimai gali liesti tik keturias kategorijas, o visos kitos jau seniai yra liberalizuotos ir čia jau nebegalima riboti valstybių narių, jos negali riboti paslaugų tiekėjų skaičiaus, taigi keturios kategorijos, tai yra bagažo transportavimas, paštas ir čia e, kuras, tokie riboti, ga, e, pribojimai gali būti įvesti ir jos gali įvesti atsižvelgiant į e, oro uosto dydį ir jeigu yra e, maždaug 2-5 milijonai e, keleivių tarnaujami, tai galima apriboti tiekėjų skaičių iki dviejų, jeigu yra nuo 5 iki 35 milijonų keleivių aptarnaujama. Tai čia e, taip pat, aišku, turi įtakos tokie apribojimai. Čia galim apsiboti trim tiekėjais, o mano pasiūlymas didžiausias, didžiausiems E, oro uostams, kad būtų apribojimas minimalus, minimaliai keturi paslaugų tiekėjai. Taigi nieko čia nėra, niekas nėra priverstas tam, kad, kad yra du tiekėjai, negali būti trečio, ketvirto ar penkto suinteresuoto asmens veikla oro uoste tai niekas neverčia, kad, kad, kad būtų būtent tai, bet problema kyla tada, kai yra septyni arba dešimt suinteresuotų paslaugų tiekėjų, o konkreti valstybė narė um, išreiškia norą, kad konkrečiame oro uoste, atsižvelgiant į situaciją, infrastruktūrą, apriboti šitą kiekį tokių paslaugų tiekėjų iki dviejų, trijų ar keturių. Ir tada ta procedūra ir leidžianti arba neleidžianti didesnį skaičių, yra labai išsamei aprašyta e, dokumente dėl viešųjų pirkimų, kurie, pagal kurias turi būti išrinkti patys geriausi, kurie galėtų dirbti tame oro uoste. E, na, jeigu būtų tokių pasiūlymų iš mano kolegų pusės, tai aš užkirdamas jiems kelią tarsi įtraukiu situaciją nuostatą, kad konkreti valstybė narė gali pasinaudoti tokią galimybę e, užkirsti kelią visiškai liberalizacijai. Didžiuosiuose, pačiuose didžiausiuose oro uostuose, kurie daugiau negu 150 milijonų ir čia gali e, atidėti į gyventinimą to straipsnio penkiams metams ir tiesiog susijęti jį su visom kitom galimybėm kurios susijęs su konkrečiu terminalu arba viso oro uostu. Ir tada tokio e, nuostatos kai kurios įsigalios tik po dešimties metų. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad nėra prasmės parengti tokį reglamentą? Aišku, kad ne, nes aš žinau, kad toks reglamentas jau dabar kūrėme e, reglamentą ne dviems, trims, penkiems ateinantiems metams, bet mažiausiai dešimčiai arba daugiau metų, galbūt keliolikai metų tiems oro uostams, kurie yra ES teritorijoje. Jeigu, na, buvo diskusijų metu, aš norėjau pasakyti, kad buvo pateikta pasiūlymų, kad jeigu yra keturi e, paslaugų teikėjai, tai jau yra per daug. Bet iš tikrųjų atsižvelgiant į tą iš septynis didžiausius oro uostus, kurios liestų šitą nuostatą, du jau yra visiškai liberalizuoti, trys kiti jau bus liberalizuoti ir dabar iš tikrųjų paliečia šitą nuostatą tik tai du oro uostus. Taigi šitie du oro uostai gali pasinaudoti e, visomis priemonėmis pagal šitą reglamentą, e, šitą nuostatą, nurodančią turėti keturis paslaugų tiekėjus oro uoste, jie gali ją tiesiog atidėti dešimčiai metų. Labai dėkoju ir laukiu jūsų nuomonį ir pasiūlymų. Dėkoju. Thank you. We have now the um, Committee of the Regions and uh, Mr. Werner. Turime regionų komiteto atstovą, pana Re Werner. Pone Werneri, noriu pasakyti, kad jums galiu skirti 3-4 minutės. Danko. Pone Simsonai, pone Zasada, ačiū už jūsų paramą ir taip pat už pagalbą bei e, galimybę regiono komitetui pakomentuoti šias, e, šias, šios klausimus. Aš kalbėsiu trumpai. Europos komisija pateikė oro uostų e, paketą su trim reglamentų paketais. Mes visus juos kartu aptarėme. Ir aš manau, kad mes dar ir vėliau padiskutuosime dėl šių projektų. Taip pat ir dėl oro tarpsnių diskutuosime įvairių oro e, vežėjų, nes, e, kaip žinote, konkurencinis spaudimas yra taikomas oro uostams ir oro bendrovėms apskritai, bet kokiu atveju regionų komitetas bent jau mano, kad iš tiesų pranešimas yra tikrai e, pasiūlymas neblogas. Žinoma, liberalizuoti reikia šitas antžeminių paslaugų E, teikimo sąlygas, nes kaip jau matome, vis dėlto e, oro transportas vis auga, Leipzigė, pavyzdžiui, matome panašią situaciją. Todėl mes manau, kad mes visi turime mm, sutarti. Mes, žinoma, pritarėme tam, kad žeminių paslaugų teikimas būtų liberalizuotas, nes tai prisidės prie kokybės didinimo, prie e, paslaugų kokybiškesnio teikimo. Taip pat turime atsižvelgti į vietos sąlygas, atsižvelgia į tai, kad trūksta kartais vietos, trūksta techninės įrangos ar galimybių. Tai, tai vadinasi, turi būti atsivilta į tam tikrus prioritetus, tam tikrose regionuose. Turi būti tam tikros perinamos taisyklės, kaip sakė ponė Zasana. Būtent, kad didžiuosiuose oro uostuose turėtų būti E, taikomos atitinkamos kitos sąlygos šitams antžeminiams paslaugoms. Nežinau, ar iš tikrųjų tas dydžio suskirstimas pagal milijonus toks tinkamiausias yra. Aš manau, žingsnis e, į liberalizavimą yra teisingas, tačiau kaip mes žengsime šitą žingsnį, kokiomis sąlygomis yra vėl to kitas klausimas. Dar viena pastaba, iš esmės e, visiems paslaugų teikėjams turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti ir subrangovais. Tai būtent ne tik tai oro E, bendrovėms turėtų būti e, teikiama e, suteiktos tokios sąlygos saviteikos paslaugas įteikti. Tai 35 straipsnis turi būti peržiūrėtas ir dėl to ir patikslintas. Aš nežinau, ar iš tiesų dabar reglamento tekste reikia taip mm, aiškiai pasakyti, kokias taisyklės atitinkamai turi būti taikomas. Tai bet kokiu atveju mes pritarėme šiam pasiūlymui ir esame juo patenkinti. Now, Dėkuoju ponui Werneriui. Dabar frakcijų vardu, kalbėsiantiems frakcijų vardu skirsiu po keturias minutės, kad liktų laiko kitiems. Dabar SND frakcijos vardu ponas Fleckenstein. Keturios minutės. Ja, Herr Vorsitzender. Pane pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą informaciją. Mes jau pirmoje diskusijoje mūsų komitete apsvarstėme kai kurios argumentus ir pateikėme kelis pakeitimus. Pirmiausia, pradėsiu nuo neigiamų aspektų. Priešingai nuo jūsų ir priešingai nuo mūsų svečio iš, iš regiono komiteto, iš Leipzigo, mes nenorėtume jokių įpareigojančių skaičių nustatyti paslaugų teikėjams mes manome, kad e, mažiausiai du paslaugų teikėjai yra šis skaičius pakankamas ir kiekvienas oro uostas gali liberalizavimą taikyti taip, kaip jam labiausiai tinka. Tačiau mes nemanome, kad turi oro uostai būti verčiami e, priimti e, tam tikrus sprendimus, kurie leistų jiems naudotis daugiau paslaugų teikėjų, negu jiems reikia. Uh, Dėl šito teisinio atskirimo e, funkcijų aš, aš manau, kad neturėtų būti e, teisinis atskirimas, turėtų būti funkcinis atskirimas šių paslaugų tiekėjo ir mm, uosto valdymo organų. E, tai būtent atskira buhalterija, atskira saskaityba turėtų būti taikoma. Aš manau, kad, kad šitas subsidijavimas, kurį taiko oro uostai savo antžeminių paslaugų teikėjams, tai yra savo įmonėms, e, turėtų būti uždraustas. Bet bet kokiu atveju mes dar pasigilinsime į šią tematiką. Manau, bent jau einame teisinga linkme visi kartu. Dabar kalbant apie minimalius kokybės standartus, čia, čia mes e, sutinkame su tuo, e, kad, kad komisija neturėtų būti suteikta galimybė taikyti deleguotus teisės aktus šitie e, minimalus e, kokybės standartai turėtų būti nustatomi kitų būdų, mes jau pasiaiškinsime tie būdų. Tačiau e, turi būti atliktas tam tikras vertinimas, kaip geriausiu būdu nustatyti tuos kokybės standartus. Čia mes rasime tą būdą kartu. Dabar dėl mm, kvalifikavimo standartų. Čia jūs kalbate apie kolektyvinės sutartis, kurios turėtų būti išlaikytos Aš manau, kad mes turėtume siekti e, bendros e, kolektyvinės sutarties, e, kuri būtų reprezentatyvi. Ir čia šio klausimo dar padiskutuosime, manau. O dabar dėl subrangovų. Aš manyčiau, kad oro uostas neturėtų savo žeminių paslaugų teikėjams teikti subrangos paslaugų. E, jo e, nuosavas žeminių paslaugų teikėjas turi taip pat dalyvauti konkursuose, kaip ir visi kiti paslaugų teikėjai, nes kitaip būtų prieštaraujama minimaliems kokybės standartams. Aš manau, kad e, E, tokiu atveju e, vartotojų teisų apsaugos e, tarnybos ir valstybė nariai turėtų spręsti, kokie tai turėtų būti minimalus standartai ir kaip jų turėtų būti laikomasi. Taigi dabar mm, dėl tų antžeminių paslaugų teikimo minimalių standartų norėčiau pasakyti, kad dėl to mes turėtume apriboti tą teikimą iki dviejų antžeminių paslaugų teikėjų ir pažiūrėti, kokie išeitis geriausia tokiu atveju. Mes patys dar nežinom, kaip e, apskritai spręsti e, šitą žemėjo paslaugų teikimo mm, klausimą. Čia galbūt e, mes visi bendrai turėsime pasvarstyti. Bet kokiu atveju dėl keturių dalykų mes galėtume rapti, rasti kompromisą. O čia trys ar keturi paslaugų teikėjai, tai aš manau, kad tam mes negalėsime pritarti. Ja, vielen Dank. Äh, Ačiū, e, ponė Klycai, keturias minutės. Mėly kolegos, iš tikrųjų aš e, norėčiau, kad komisija kitaip sudėliotų prioritetus ir pirmiausia nagrinėtų klausimus, kaip mes galėtume sukurti bendrą Europos oro erdvę. Ką mes turėtume padaryti, kad mūsų oro vežėjai galėtų išgyventi. Nes matome, kad bankrutuoja kai kurios oro bendrovės. Na, oro, e, oro uostai gyvena pakankamai gerai, tačiau oro bendrovės nelabai. Tai kvantas, pavyzdžiui, e, kai kurios e, maršrutus nubraukia. O konkurencija iš esmės pakankamai didelė tarp oro bendrovių. Čia, čia nieko mes nedarome. Bet to aš norėčiau, kad oro uostai turėtų būti privatizuoti Europoje. O dabar mes matome, kad jie yra pusiau valstybiniai arba valstybiniai. O jeigu e, oro uostai būtų privatizuoti, tada jie automatiškai stengtųsi savo verslo modelį taip sutvarkyti, kad jie būtų konkurencingi. Ir tada mums nereikėtų diskutuoti apie šitas antžeminio paslaugų teikimus. Na, uh, Mes iš tikrųjų kai kurios klausimus paskirstėme taip, kad e, vieną dalį svarstytų užimtumo komitetas, kitas transporto komitetas. Iš tikrųjų, aš girdžiu tuos pasiūlymus, kurie užimtumo komitete yra pateikiami ir man tiesiog baisu dėl tų pasiūlymų. Mes kalbame apie liberalizavimą, tačiau antra vertus mes apribojame verslininkus, mes neleidžiam jiems imtis atitinkamų priemonių. Aš pritariu daugeliu punktų su pranešėjo. Žinoma, liberalizavimas, minimalus standartai e, e, turėtų būti nustatyti, tačiau ne komisijos, o atskirų nacionalinių e, subjektų. Tačiau, iš tikrųjų, ar mes taip griežtai turime nustatyti tuos standartus? Jeigu dabar aš pagalvoju apie mm, Frankfurtą, šalia kurio aš gyvenu, tai iš tiesų mes negalime jau daugiau tų antžeminių paslaugų teikėjų įdarbinti. Tai įsivaizduokite dabar tas, tos kelimo tupimo juostos, šalia į, į, įvairios mašinos. E, e, tiesiog neužtenka vietos visiems tiems paslaugų teikėjams. Ir aš manau, kad e, daugiau šitų antžeminių paslaugų teikėjų tikrai nepagerins e, bagažo transportavimo uh, kokybės. Žinoma, vieningos procedūros mums reikia, e, e, skelbiant konkursus dėl antžeminių paslaugų teikėjai. Tačiau e, nebūtinai. A, ne, atsiprašau, vis dėlto aš manau, kad jeigu mm, antžeminių paslaugų teikėjas laimėjo konkursą, sakykime, vienoje valstybėje narėje, tai reiškia, kad jisai yra priimtinas ir kitose valstybėse narėse. Jis atitinka atitinkamus uh, E, standartus. O šitos e, subsidijavimas oro uostų savo nuosavų žemėlio paslaugų teikėjų turėtų būti uždraustas. Na, žinoma, šitas e, mokymas žemėlio paslaugų teikėjo ir kvalifikacijos kelimas tai yra būtinas, tačiau aš nemanau, kad tai turėtume mes įtvirtinti teisės aktuose. Aš manau, kad iš tiesų paslaugų teikėjai patys turėtų rūpintis savo kvalifikacijos kelimu Ir e, manau, kad e, kaip, privatus, kaip privačios įmonės jūs e, taip ir daro. Aš nežinau, čia tas m, tai, sutarčių galiojimas nusta, turi būti nustatytas septyneriems metams ar dešimtiems metams, dešimčiai metų, nežinau. Tačiau bet kokiu atveju mes pritarsime ponui Susadai. Foster, ECO. Ačiū dabar, ponė Fosterė, CR vardu. Ačiū pirmininkė. Piterio Vandalino kuris yra šešėlinis pranešėjas vardu, kalbėsiu. Jis šiandien negali dalyvauti, turbūt formuoja e, Niderlandų vyriausybę. Taigi jis e, nori padėkoti pranešėjui už visą atliktą darbą. Jis taip pat man perdavė keletą pastabų, kurias norėtų pateikti frakcijos vardu. Kai kurias pastabas jau užsakė kiti kolegos, pavyzdžiui, minimalus kokybės standartai. Jis mano, kad kokybės standartai jau yra nustatyti ir mes kaip frakcija. E, Esame šiek tiek susirūpinę dėl abipusio pripažinimo ir sąžiningos konkurencijos su trečiosiomis šalimis. Taip pat e, Piteris yra sunerimęs dėl naujos oro uostų kategorijos, mes jai nepritarėme. Dėl tų keturių ar penkių tiekėjų mes nagrinėjame bendrą principą ir e, kovo mėnesį vykusio ministro transporto ministrų e, sustikimo metu buvo nustatytos tam tikros gairės, mes e, pritarėme bendram požiūriui, tam pritarė ir Junktinė karalystė. Taigi, liberalizavimas vyksta daugelį metų, kai kur jis tikrai pasiteisino ir daugelį oro uostų veikia keli antžeminių paslaugų teikėjai. Bet, tarkime, žvelgiant į Frankfurtą, akivaizdu, kad problemų yra ir tas problemas reikia spręsti. Dabar visi pokalbiai sukasi apie sunkumus, kurie kyla vienoje valstybėje narėje. Gali būti mažų oro uostų, kuriuose nėra liberalizavimo, kurios valdo vietos institucijos. Taigi manau, kad reikia pusiausvirus, reikia sukurti pusiausvirą. Žinoma, dabar daugiausia diskusijų sukasi apie didelius oro uostus. Aš nemanau, kad reikėtų bijoti padidėjusios e, konkurencijos. O galvojant apie teisėkurą, kai įmonė ir klientas sutartis, tai būtent tai ir užtikrina konkurenciją. Ir jeigu pažvelgtume į oro linijas ir antžeminių paslaugų teikėjus, viską lemia komercinės sutartis ir klientų daromas spaudimas. E, klientai siekia gauti tai, už ką moka. Taigi akivaizdu, kad čia reikia pusiausviros. Reikia spręsti kokių reikia teisės aktų, ką reikia reglamentuoti, koks turi būti komisijos vaidmuo. Ir čia mes turime mąstyti racionaliai. Nereikėtų per daug plačių teisėkuros procedūrų, nereikia per daug reguliavimo. Taigi, ECR frakcijos vardu noriu padėkoti ponui Zasada. Kaip jau sakiau, mums atrodo, kad tarybos parengtas bendras požiūris yra žingsnis tinkama kryptimi. Ir žinoma, kai kuriuose valstybėse narėse yra problemų, jas reikia spręsti ir dėkoju pranešėjai. Pirmininkas, turime ilgą kalbėtojų sąrašą, visiems suteiksiu galimybę kalbėti po porą minučių. Dabar ponė Deverak. Merci, Monsieur le Président. Euh, comme j'ai déjà exprimé. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip sakiau, komisijos e, pasiūlymas yra, mano, komisija mano, kad čia yra priimtinas priemonės ir tai atsižvelgia į paskutinį peržiūrą, kuri tikrai atnešė didelių vaistų. Ir tai, aš manau, taip pat galima sujungti pa, pastangas, kurių, kurių jau yra, vyksta daugelio oro uostų, vyksta liberalizacija, bet kai kurie oro kai kuriuom orostai dar nepakankamai septingai. Taip pat dėkuoju už darbą, kurį atliko ponė Zasada, nes šios dienos pranešimas, man atrodo, jau siekia kompromiso ir atsižvelgiai pasiūlymus patiktus darbo dokumentų, kuris buvo išplatintas prieš keletą mėnesių. Manau, kad nereikia išplėsti savydėkos savokos ir išlaikyti nuostatas, kurios draudžiančios subranka. Aš manau, kad tai tai atsispindės baigtinėme projekte. Taip pat nustatyti minimalų e, paslaugų teikėjų lygį nuo 3 iki 4 didžiosiuose oro uostuose. Na, manau, čia dėl to dar galima diskutuoti ir jeigu e, prieisim tokias išvados, čia tikrai bus atverta rinka tik tai kai kuriuose oro uostuose. Na, tikslas yra teikti kuo platesnį skalį vairių pas, paslaugų. Pas Ir faktai rodo, kad daugelis oro uostų prisitaikė prie šitų naujų paslaugų tiekėjų ateimą į rinką. Taip pat negalima leisti, kad bus suprasties paslaugų kokybė, nes paslaugos yra, jų paslaugos yra susijusios su oro sauga ir saugumu. Dėl to aš manau, kad reikėtų parengti bendro pobūdžio priedą dėl kokybės normų. Ir dėl paslaugų tiekėjų. Tai yra nepriklausomos įmonės, jos patiria didžiulę administracinę neštą. Pavyzdžiui, tai poreikis pateikti pranešimus e, komisijai, yra krizinių situacijų, bet e, Okay, I'm going to put the clock on actually so people Pone Deverak, aš įjungsiu laikrodį, kad galėtume fiksuoti laiką. Pone Vils dabar guoja vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos likščiolinės rinkos atverimas iš tiesų atnešė tik tai žalos žeminių paslaugų teikimui. Mes matome, kad iš tiesų 20 procentų sumažėjo atlyginimai tų antžeminių paslaugų teikėjų, tai darbuotojai iš esmės vos be gali išgyventi už tą atlyginimą. Ir e, konkurencija antžeminių paslaugų rinkoje iš tiesų turėtų būti mm, e, skirta kokybei didinti, o ne e, atlyginimams mažinti. Aš, aš net nežinau, tas reprezentatyvios kolektyvinės sutartys, ar jos turėtų būti privalomos, e, tas subrangos sutarčių sudarimas, ar tai turėtų būti viskas nustatyta teisės aktuose. Aš taip pat prieštaraučiau tam, kad, e, sakykime, oro uosto valdyba turėtų atskirti nuo žeminių paslaugų teikimo e, teisiniu keliu. Aš manau, kad e, mes vis dėlto turėtume atkreipti dėmesį į gerė, geresnę darbuotojų socialinę padėtį. Dėl to tas teisinis atskirimas tikrai nepadės. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas Nu, čia, kaip jau sakė ponia Zasada, yra nepakankamai ryštingas. Liberalizuojant šią rinką turėtų kainos sumažėti ir padidėti šių paslaugų kokybę, bent jau taip įsivaizduoja pranešėjas. Bet kokiu atveju didžiosiuose oro uostuose bent jau norime, norima padidinti antžeminių paslaugų teigėjų skaičių iki keturių skaičių. Čia Ir, e, žinoma, ir kad subrangovai galėtų dirbti kartu su tais paslaugų teikėjais ir kad taip, oro bendrovė alijansai galėtų, sakykime, tas paslaugas teikti vieni kitiems, kaip alijanso nariai. Na, iš esmės tai įrodo, kad rinkos atvėrimas arba liberalizavimas antžeminių paslaugų e, rinkoje vis dėlto prisidės prie e, socialinių problemų tų darbuotojų atžvilgiu. Tačiau e, Liepos e, mėnesio pradžioje mes matėme, kad e, profsąjungos prieštaravo naujoms taisyklėms, kurios padeda tik tai didinti oro bendrovį ir oro uostų pelną. Todėl mums reikėtų kovoti prieš per didelį liberalizavimą, mums mes reikia socialinės Europos, o ne dempingo atlyginimo. Kągi dabar fiksuosiu visų kalbėjimo laiką. Dabar ponas Laikfried. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia buvo kalbama apie mm, verslo laisvę. Aš norėčiau kalbėti vis dėlto daugiau apie a, socialinę ir vis dėlto laisvą rinką. Tai oro e, transporto e, mm, srityje iš esmės oro vežėjai patys renkasi savo linijas. Jie taip pat a, e, gali suteikti galimybės keleiviams pasirinkti oro uostus arba oro bendrovės, su kuriomis jie nori skraidyti arba iš kur jie nori skristi. Tam niekas neprieštarauja. Ir e, iš esmės e, Oro uostai taip pat gali pasirinkti savo žeminių paslaugų teikėjus, tai irgi yra laisvosios rinkos dalis. O Europos komisijos biurokratai ir transporto komisijos narys, kuris iš esmės daugiau kovoja ne už transporto politiką, bet už savo ideologinius įsipareigojimus, bando nustatyti prievartos sistemą kuri nurodytų oro uostams, kokiamis sąlygomis ir kiek antžeminių paslaugų teikėjų turi būti įdarbinta. Man tai yra tikrai prievartinė sistema, kuri iš esmės negarantuos didesnės kokybės ir ji netitiks darbuotojų interesų. Ir galiausia netitiks keleivių intereso, o atitiks e, tik tai tų verslininkų interesams, kurie nori gauti daugiau pelno. Taigi, kolegos, ES atsidūrė tokioje situacijoje, kai piliečiai nemano, kad ES yra tinkamiausia išeitis arba tinkamiausia vieta gyventi. O dabar mes norime situaciją dar pabloginti. Ir panas Asada taip pat žino, kad e, yra ir kitų interesų už šių pasiūlymų. Tačiau galvokite ne tik tai apie ekonominės politikos argumentus, bet pagalvokite apie darbuotojus, apie keleivius. Nes e, nei keleiviams, nei darbuotojams dabar jūsų pasiūlymas nepadės. Pone Grošai, jums dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Na, įdomu pastebėti, kad e, daug vokiškai kalbančių e, kolegų pasisakė, tačiau, kad jie kalbėjo vieną kalbą, bet ne vienu balsu. Na, ponas Zasada iš tikrųjų bandė rasti kompromisus, reikia pripažinti. Tačiau aš manau, kad diskutuoti mes turime apie tai, e, apie ką mes tikrai turime diskutuoti, tai yra būtent apie tikslą šio pasiūlymo. Aš manau, e, kad iš tiesų dabar siekiant e, padidinti oro uosto techninius pajėgumus, mes neturime pasamdyti daugiau antžeminių paslaugų teikėjų. Tai iš tikrųjų būtų neteisingas sprendimas. Aš manau, kad e, mes keliame klausimą dėl kokybės. Antžeminių paslaugų teikėjų skaičius nepadės padidinti kokybės. Iš esmės, oro uostai turėtų priimti geriausius antžeminių paslaugų teikėjus. Va, tai turime akcentuoti. O šitas e, savyteikos teisinis atskirimas, e, mes tai turime tokio atveju atsižvelgti vis dėlto į oro uosto realybę. Tai būtent e, kiek yra vietos oro uoste, kas ten dirba. Na, man truputį keista, kad oro uostai Nes, e, sako, kad jie plečiasi, kad jie e, priims dar e, papildomą žeminių paslaugų teikėjų, plės savo teritoriją. Tačiau paskui sako, kad net nebeturi vietos tiems paslaugų teikėjams. O vis dėlto keleivis norėtų ne mažesnių kainų tokiu atveju, bet didesnės antžeminių paslaugų kokybės. Ir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 Mano frakcijos kolegos jau paminėjo kai kurias pastabas, kurias noriu pateikti aš. Dėl e, paslaugų teikėjų skaičiaus mes manome, kad pakaktų dviejų. Žinoma, galima spręsti, ar reikia turėti daugiau tiekėjų, galima tai daryti, tačiau nereikėtų to reglamentuoti e, Europos lygiu. Aš neprieštarauju saviteikai, jeigu kalbame apie integruotus E, operatorius, kurjerius. kurie galbūt tikrai gali užsimti saviteiką. Dėl pasiūlymų, dėl kokybės, į juos dar reikės pasigilinti. Aš taip pat džiaugiuosi, kad pranešime kalbama apie asmenį su negale, riboto judėsenos asmenys kaip oro uostų paslaugų vartotojus. Ir žinoma, mes negalime ignoruoti to darbo, kurį atlieka mūsų kolegos socialinių reikalų komitete. Reikia siekti pažangos socialinėje srityje. ypač turiu galvoje, kad reikia užtikrinti tam tikras priemonės e, tiems darbuot, darbuotojams, kurie netenka darbo, jeigu paslaugų teikėjas netenka koncesijos sutarties. O šiaip, manau, mes galėsime paremti pranešimą. Pane Bakai. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tikrųjų mes turime pagerbti. Panas Žesado jis tikrai daug nuveikė ir pateikė tikrai puikių pasiūlymų. Aš manau, kad čia į kai kuriuos principus neatsižvelgta. Čia su to sutinka daugelis kalbėtojų. Šitas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, turėtų sudaryti tik tai struktūrą ir į nacionalinius ypatumus reikėtų labiau atsižvelgti. Todėl aš sutinku su tuo, kad e, proceso kokybė, saugumas turėtų būti suderinti, suderinti Europos e, lygių. Tačiau nebūtinai turėtų būti, būti per didelis liberalizavimas. Piliečiai neturi nuo to nukentėti. Subsidiarumo principas neturi būti pažeistas. Taip pat ir proporcingumo principo atveju aš manau, kad komisija vis dėlto peržengė savo ribas. E, ir iš esmės peržengė netgi 96 direktyvos ribas. Čia čia jau per toli einama prie liberalizavimo, kuris praktiškai ideologiškai yra pagristas. Ir jų kolegos yra mm, jau atkreipę dėmesį į visus sunkumus, kurie kyla socialinėje srityje, taip pat ir ekonominėje srityje. Ir aš manau, kad e, tolesnis rinkos atvėrimas tikrai neturės pridėtinės vertės. Ir asmeniškai aš norėčiau pasakyti, kad mes to nieko nepasiekime. Nepasieksime ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas turi būti atmestas. Ir bet kokiu atveju, aš, jeigu bent jau niekas tam nepritartų, kad atmestas tas pasiūlymas būtų, tai iš reglamento turėtume perėti prie pagrindų direktyvos, kuris sukurtų struktūrą šiai rinkai. E, ačiū ponė Bakai, ponė Debakeriai. Eh, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, bet man atrodo, kad dar daug teks padirbėti ir ateityje. Uh, Aš sutinku, kad kalbant apie antžeminės paslaugas, status quo yra nepriimtinas dalykas. Situaciją reikia keisti, remiantis komisijos pasiūlymais. Viena iš gerai veikiančios rinkos taisyklių yra ta, kad reikia užtikrinti prieigą prie rinkos. Ta prieiga turi būti skaidri ir apie tai kalbama komisijos pasiūlyme. Aš manau, kad šį sektorių reikia kuo, kaip galima skubiau liberalizuoti ir jį traktuoti kaip bet kurį kitą sektorių, kad būtų pagerinta paslaugų kokybė. Taigi mes sveikintume visus darbus šią kryptimį. Kodėl yra daromas funkcinis, o neteisinis atskirimas? yra daromas atskirimas ir jis turi galioti ir ant žeminėms paslaugoms. Komisija nori nustatyti minimalius standartus, remdamasi deleguotaisiais aktais. Aš manau, kad čia reikia didelio suderinimo lygio, kad visi Europos vartotojai gautų vienodos kokybės paslaugas, antžeminės paslaugas. Dėl socialinės apsaugos. E, jau galioja pakankamai apsauginių nuostatų ir manau, kad daugiau jų nereikia, jeigu norime turėti normaliai veikiančią rinką. Taigi reikėtų galvoti apie tai, kaip komisijos pasiūlymus dėl darbo vietų įtraukti ir mūsų tekstą. Ačiū, panė pirmininkė. Aš tikrai, aš manau, daugybę problemų susijusių su komisijos pasiūlymu, nes komisija, manau, daro netinkamas e, prielaidas ir mes turime rimtai pažiūrėti į tas problemas. Valstybė nare, valstybė nare, kuri nori liberalizuoti oro uostų veiklą ar vandžeminių paslaugų teikimą, tikrai gali tai daryti. Tam nereikia reglamento. O tos valstybės narės, kurių rinka yra reguliuojama, iš tiesų turi tam tikras priežastis tai daryti. Nes taip, sakykime, jie užtikrina geresnį oro uostų darbą ir antžeminių paslaugų teikimą. Ir kartais tas paslaugų teikimas yra geresnis už libera, liberalias rinkas. Dabar, kalbant apie mm, darbuotojų užimtumą, sakykime, apie darbo krūvį. Iš esmės, jeigu Mm, yra tam tikrų mm, laiko tarpsnių, kai, sakykime, šitie antžeminių paslaugų tiekėjai neturi darbo, tada e, kuo daugiau šitų e, tuščių e, nedarbo laiko tarpsnių, tuo, žinoma, neefektyvesnis jų darbas. Į tai reikia irgi atkreipti dėmesį, apkrovą teisingai paskirstyti. Na, kitas dalykas, čia jūs kalbate apie saviteiką, apie mm, alijansų partnerių e, tarpusavio teikiamas paslaugas. Tada lieka tik 20 procentų viso, visų paslaugų, kurias gali, sakykime, privačios e, įmonės e, perimti. Na, mes matome, kad kai kur yra blogų pavyzdžių tos liberalizuotos rinkos. Amsterdame, pavyzdžiui, antžeminių paslaugų kokybė prastesnė negu Frankfurte. E. Mes kalbame ne apie tai, kad turėtume teikti daugiau žeminių paslaugų, bet apie saugumą, apie užtikrintumą. Ir aš manau, kad e, mes galime ir atmesti šitą komisijos pasiūlymą. Pone Pirkirė, dvi minutės jums. Ačiū. Pone pirmininkė, aš manau, kad mes turėtume e, susitelkti ties tikslu. Taigi trys tikslai yra svarbiausia. Tai vienas dalykas, kad uh, klientai, tai yra e, keleiviai, nori greitų atžeminių paslaugų, papildomų sąnaudų nori išvengti. E, ir darbuotojai, atžeminių paslaugų teikėjai turėtų e, gauti tinkamą atlyginimą be socialinio dempingo. Aš manau, kad dabartinė direktyva suteikia galimybę liberalizuoti žeminių paslaugų rinką. Du, mažiausiai du paslaugų teikėjai to užtenka. Na, galbūt gali būti ir daugiau. E, čia gali pasirinkti oro uostas. Čia nereikia jokių pakeitimų. Čia nereikia jokių skaičių rašyti, kiek turi būti žeminių paslaugų teikėjų. Aš manau, kad mes turėtume geresnių e, viešųjų pirkimų, kurie būtų skaidresni ir minimalus uh, e, reikalavimai e, saugumo standartams turėtų būti reglamentojami Europos lygiu. Žinoma, atsižvelgiant į regioninės ir nacionalinius ypatumus. Be to, mes norime mm, eliminuoti, e, žinoma, ir dempingą, ir komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų e, užtikrinta bendra Europos oro erdvė Ir aš manau, kad čia jokių naujų pasiūlymų nereikia. Iš tiesų, e, tikslus galim pasiekti ir su turimomis priemonėmis. Ačiū ponui Pirker. Prieš suteikdama žodį komisijai, pakalbėsiu ir savo vardu. Manau, kad vienas svarbiausių klausimų čia yra e, kokybė, antžeminių paslaugų kokybė. Aš puikiai suprantu, kad direktyvoje kalbama apie platesnę sritį, tačiau faktas lieka faktu. Ko, keleiviams teikiamų paslaugų kokybė sumažėjo. E, pailgėjo laukimo laikas, vis dinksta bagažas. Galiu pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, e, jeigu atsidurėte prie pirmos bagažo juostos Bruselio oro uoste 9 ryto pirmadienį, jums tenka laukti visi, visą amžinybę. Tai yra tik viena iš problemų. Dar buvo minėta, kad po visą Frankfurto oro uostą jums tenka važinėti autobusu. Taip pat, bet pavyzdžiui, Hitro oro uoste kyla kita problema, ten yra per daug antžeminių paslaugų tiekėjų. Taigi man pagrindinė problema yra teikiamų paslaugų kokybė. E, yra, kai kas sako, kad e, tuo rūpintis turėtų oro linijų bendrovės. Tačiau jeigu e, oro linijos bando mažinti antžeminių paslaugų tiekėjams mokamą kainą ir jeigu tos paslaugos tampa vis pigesnės, tai akivaizdu, kad teikiamų paslaugų kokybė mažės ir būtent į tokį klausimą mes turime gilintis. O dėl 50-tos taisyklės ponas Klins sakė, kad šį klausimą sprendžia ir užimtumo reikalų komitetas. Tam pritarė visų frakcijų vadovai ir šis komitetas teikia nuomonę dėl 50 taisyklės. Taigi mes turime atsižvelgti ir į užimtumo reikalų komiteto nuomonę. Dabar komisijos vardu ponė Mary. Dėkuoju, e, ponės ir ponai. Visų pirma, leiskite padėkoti už darbą, už tą darbą, kurį padarė e, komitetas dėl ančiainių pastogų už visą tą dokumentą. Ir e, pritariu tam, ką pasakė ponas Klins, aš norėčiau užtikrinti, kad komisija ir labai įsitraukusi į tos klausimus, bendros oro erdvės klausimus ir, aišku, taip pat konkurencijos klausimus, teisingos ir su, konkurencija su mūsų užsienio partneriais ir komisija e, ketina parengti komunikatą dėl strategijos, dėl išorės ryšių po keletų dienų, e, rugsėjo 27. Paskutinis dalykas, norėjau sakyti ponio Klint, dėl privatizacijos oro uostų lygi. Tai e, čia yra neutralus požiūris, neutralus požiūris, ar tai yra e, įmonė vers, vieša ar privati ir čia mes nesikišim šitos klausimus. Kai dėl, e, dėl konkrečiai dėl, dėl, dėl, dėl pagalbos mes palankiai žiūrime į šitą e, Sasadės pranešimą, kuris e, išlaiko pusiausvyrą, kuris siekia ir komisija savo pasiūlymų tarp taip, kad reikia atverti rinką ribotai ir taip pat atsižvelgti tuos klausimus, kurie ir susijęs su darbinimu, su um, socialiniais klausimais, nes tai yra kokybės parametrai. Taip pat palankiai žiūrime tą darbą, kurį atliekamas dėl minimalių kokybės standartų. Manome, kad labai svarbu išplėtoti šitą klausimą ir taikyti jį visoje Europos Sąjungoje, tam, kad būtų išvengta dubliavimas ir įvairių standartų, įvairių normų vietos lygmenių. Ir to, toks dubliavimasis neleidžia oro bendruojams išgyventi. Taigi reikia dirbti dėl e, kokybės normų, vieningų normų standartų visoje Europos Sąjungoje. Ir manome, kad ponas Asados pranešimas yra geras pagrindas parengti direktyvai ir 9606 e, ir primenu apie parlamento rezoliuciją mes prašėme atlikti išsame studiją tam, kad būtų patikrinta, ar e, rinka egzistuoja ir funkcionuoja veiksmingai ir tam, kad būtų užtikrinta kokybė. Ir su šito komisijos pasiūlymu mes mėginam pasiekti to tikslo, tai yra pagerinti pastogų lygį, tai yra pastogas, pagerinti pastogas keliems. Dėkuoju. Ačiū. Ar ponas Zasada dar norėtų ką nors pridurti trumpai? Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip labai trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kurie komentuodami šitą dokumentą atkreipė dėmesį į tai, kad šitas dokumentas tai nėra tik tai liberalizavimo klausimas paslaugų oro uostuose. Bet klausimas tai, kad reikia įvesti minimalius standartus Europos oro uostuose. Visų pirma, tam, kad visi keleiviai gautų tokią paslaugų kokybę, kokios užsidarnavo ir kurią, už kurią užmokėjo. Dabar šiandien tai dalis oro uostų teigia, kad nėra galimybės priversti tuos antžeminių paslaugų tiekėjus teikti geresnės kokybės paslaugas, nes yra dvi firmos ir abi garantuoja tokią pat paslaugų kokybę ir jis nėra suinteresuotas tam, kad paslaugų kokybė gerėtų. Ir dėl to yra pasiūlymas, kad paskatinti didesnę konkurenciją tam, kad šalia šitų tų, tarp tų firmų būtų konkurentai, kad jis norėtų konkuruoti tarpusavyje, bet tik tai visų pirma konkuruoti dėl kokybės ir šita kokybė turi būti nustatyta, ją nustato standartus oro uostai, nes konkretus atskiri oro uostai puikiai žino, kokios koks yra minimalus reikalas, laikas pervežti bagažą iš lėktuvo iki, iki terminalo ir komisija to niekada nežinos. Komisija iš, čia iš Briuselį sėdėdama niekada negali apskaičiuoti, ko, kiek reikia laiko pervežti vieną, pirmą bagažo vienetą, paskutinį bagažo vienetą ir kitų neturės tokių ypati, detalių informacijų. Oro uostai, jeigu nustatys tokius minimalius standartus ir čia reikia e, gauti patvirtinimą leidimą iš konkrečios valstybės narės, tai tokia situacija privers paslaugų tiekėjus pagerinti paslaugų kokybę ir to pasikoje. Ja, leis užtikrinti geresnės kokybės standartus visose Europos oro uostuose. Dėkoju ponui Sasadai. Matote, kad jūsų e, pranešimas sulaukė labai didelio sustomėjimo. Turiu kalbėjusių kolegų sąrašą, jų buvo 15. Taigi linkiu Jums sėkmės dirbant su šešėliniais pranešėjais. Terminas teikti pas, pakeitimus yra rugsėjo 26 diena, o balsuojama komitete bus lapkričio 6 dieną. Ačiū. Tikiuosi, kad mums pavyks taip pat drausmingai dirbti ir su kitu pranešimu. Tai yra pranešimas dėl triukšmo žodis ponui Lightfried. Ačiū, pirmininkė. Esu parengęs filmuką, jeigu neprieštaraujate. Pone Lightfriedai, bandote savo laimę. Ačiū, ponė pirmininkė iš tiesų pavyko pateikti pranešimo pasiūlymą, tiksliau pateikti naują pranešimą. Aš manau, kad mes iš tiesų žengėme teisingą linkme ir mes, aš norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti kelis e, punktus, svarbiausius punktus šio pranešimo. Svarbiausia tema pas mus nuolat buvo kiek valstybėse narėse yra laikomasi Tarptautinės aviacijos agentūros nustatytų būtent standartų dėl triukšmo sumažinimo. Ir komisija savo pasiūlymu norėjo, norėjo būtent įgyvendinti tos tarptautinės agentūros įpareigojimus. Dabar tas dešimtas straipsnis, kuris yra nurodytas komisijos pasiūlyme ir kuri, kuriuos suteikiama komisijai teisę įsikišti į atitinkamų sprendimų priėmimą dėl triukšmo mažinimo. Aš manau, kad atsižvelgiant į tai, kad be Europos rinkų interesų ir kitų interesų, e, būtent susijusių su mūsų kaiminėmis e, valstybėmis, čia, į šią diskusiją įsitraukia ir mūsų transatlantiniai partneriai. Manau, kad atsižvelgiant į tuos interesus pasiekta kompromisu ir faktiniai sprendimai, tai būtent kokios priemonės bus taikomos mažinant triukšmą, turėtų būti priimami atskirose valstybės narise jų nacionalinių institucijų. Ir į tai reikės išvelgti, žinoma, mūsų argumentuose. Tačiau mes neturime suteikti galimybės komisijai kištis į vietos savivaldos sprendimus. Ir aš manau, kad komisija turėtų pasilikti tos įgalėjimus, kurie buvo iki šiol suteikti, o ne juos plėsti. Taigi dabar tas teisės aktas, kurį pateikė komisija, mm, neišsprendžia atskirų klausimų. Taigi būtent, kai, ką, ką darys komisija, jeigu, pavyzdžiui, ne institucijos priimė tam tikrus sprendimus dėl triukšmo mažinimo, gal čia turėtų būti taikomas tam tikras mediacijos arba taikinimo procesas. Ir, sakykime, mm, oro bendrovės, oro uostai, regionai ilgai tarėsi dėl atitinkamų sprendimų, dėl įvairių susitarimų ir aš negaliu įsivaizduoti, kad šitie susitarimai galėtų būti panaikinti vieno komisijos sprendimu. To neturi būti. Todėl aš patikiau atitinkamus pasiūlymus savo pranešime. Be to, aš bandžiau E, rasti apibriešti, kuri man buvo labai svarbi. Čia kalbant apie būtent mūsų e, bendrą strategiją, kad e, būtų vis dėlto taupomos ir išlaidos arba mažinamos išlaidos, kad būtent būtų naudos ir sandų santykis, santykis optimalus. Kad būtent būtų taikomas sveikatos, taikomas sveikatos e, apsaugos nuostatos, kad būtų mažinamas triukšmas. Ir e, šita problematika yra daug globalesnė, čia kalbame ne tik apie triukšmą. Ir e, kai kurie dalykai sulaukia tikrai daug pasipriešinimo komisijos pasiūlyme. Ir mm, aš pasigilinau į tuos mm, pasiūlymus, kurie buvo susijęs su atitinkamais teisės aktais išleistais komisijos. Ir iš tikrųjų tas efektinis juntamas triukšmas decibelais, kuris buvo nustatytas ties ar, aš ties aštuoniais, aš manau, turėtų būti padidintas iki dešimties Manau, kad e, čia bet kokiu atveju e, techninius tokius pakeitimus galima padaryti ir deleguotasiais teisės aktais. Tačiau e, mes turime atkreipti dėmesį į politinius sprendimus, tai kaip nustatomas triukšmų lygis. Ir nemanau, kad politinius sprendimus mes galime įtakoti deleguotasiais teisės aktais. Manau, kad čia mes kaip e, Europos parlamentas, kaip e, piliečių atstovas, būtent ir turėtume turėti teisę pasisakyti tokiais klausimais, kada komisija gali įsikišti, kokiais e, teisės aktais turi būti reglamentuojama ir kaip šitas triukšmas. Žinoma, yra ir tam a, tikrų argumentų, dėl kurių aš negaliu sutikti, pavyzdžiui, e, šitam reglamente neturėtų būti nustatyti konkretus, e, konkret, konkretus e, triukšmo lygiai. Mes negalime taip pat keisti tarptautinių susitarimų. Mes negalime pakeisti tų subalansuotų susitarimų. Tai akivaizdu. Tačiau aš manau, kad e, būtent mes e, turime e, padėti, padidinti veiksmingumą būtent šitą kovos, šitas kovos su triukšmu. Ir kad būtent mūsų piliečiai galėtų geriau miegoti, kurie gyvena šalia oro uostų. Ir e, tuo pačiu laikytumėmės tų tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos prisijėmėm sudarydami tarptautinės sutartis. E, Na, tai bandžiau aš įtraukti į savo pranešimą ir jau iš anksto e, džiaugiuosi kolegų pasiūlymais. Iš tiesų, e, su kolegomis mane sieja tikrai puikūs darbiniai santykiai ir norėčiau iš anksto patekoti už jūsų pasiūlymus. Much, Mr. Lightfried, EPP, e Mr. Dėkoju ponui Laikšui, dabar PP vardu ponas Galer. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Ir tikrai galėčiau taip pat pasakyti, kad mes e, puikiai bendradarbiavame. Aš tik tai kelis punktus norėčiau peržvelgti. Iš tiesų pradėsiu nuo deleguotojų aktų, nuo galo pradėsiu. Mm. Aš taip pat apribočiau tą deleguotojų aktų panaudojimą ir e, suteikčiau daugiau galimybių Europos parlamentui, e, sprendžiant dėl teisės aktų turinio. Aš dabar dešimtas straipsnis kaip jisai išspręstas dabar pranešime, manau, kad tai yra tinkamiausias variantas, aš galiu tam tikrai pritarti. Manau, kad vietos institucijos turėtų spręsti dėl atitinkamų triukšmų lygių ir atitinkamų priemonių triukšmui mažinti, o ne komisija turėtų kištis į jų klausimus. Čia kai kur perimtos yra tarybos nuostatos, tarybos argumentai manau, kad e, galima jiems e, e, pritarti, siekiant kompromiso. Aš gavau daugybę elektroninio pašto laiškų, būtent kalbant dėl sveikatos apsaugos arba dėl gyvenimo kokybės. Žinoma, aš suprantu tų žmonių norą, kurie gyvena šalia oro uostų, gyventi ramiau ir sveikiau. Ir Ir čia dabar man kyla klausimų, kokiegi būtų matavimo metodai, e, siekiant įrodyti tą triukšmo lygį. Ar tie matavimo e, metodai turėtų e, būti pagristi kažkokiais palyginimais, pavyzdžiui, tarp triukšmo lygio ir tarp sveikatos atitinkamų žmonių. Ir čia galbūt daugybė advokatų tuo ir užsijima, čia galbūt jie ir sprendžia panašų klausimą. Galbūt uh, A, a, mm, šis argumentas, tai būtent, kad e, advokatai turėtų spręsti šį klausimą, a, e, pakenktų mediacijos arba taikinimo a, e, procesui. Todėl aš manau, kad mes turėtume ieškoti papildomo sprendimo. Dabar šitas rentabilumas arba sąnaudų efektyvumas mm, galbūt e, jis dar nėra iki galo apgalvotas. Reikėtų e, labiau apibriežti, kas tas rentabilumas yra mm, pačiam reglamente. Tada bus aiškiau, ką tai reiškia šitas overall cost efficiency. nes e, kitų atveju iš to tik tai pasipelnys advokatai, o piliečiai neturės didelės naudos. Na, taigi tokie mūsų pagrindiniai punktai. Dešimtas e, straipsnis, e, tai bet kokiu atveju EPP nuomonė yra tinkamai apibrieštas. Pone Verderį, jums žodis. Ačiū, dėkoju ponui Simpsonui ir ponui Laikfridui. Iš tikrųjų, triukšmas yra a, didelė problema. Čia visų pirma, ne tik tai piliečiams, kurie gyvena ne tik o, šalia oro uosto, bet ir o, oro vežėjams. Čia nuolat diskutuojame šiais klausimais. Apskritai, techninė pažanga m, padėjo sumažinti triukšmą. Ir m, manome, a, kad a, vis dėlto ta, ta problema a, gali būti sumažinta, tačiau ten nėra sumažinta. Ir galbūt Europos e, komisija galėtų taikyti e, bendrą strategiją, būtent e, mažinant oro transporto dažnumą, ypač kalbant apie krovinių gabenimą lėktuvais. Tačiau tam čia kyla atitinkamų problemų ir mes regiono komitete uh, Mes pritarėme e, tam 8 mm, decibelų e, perinamam sprendimui. Dabar dėl Europos e, komisijos teisės įsikešimo, būtent apribojant oro uostų darbą. Čia aš manau, kad tas dešimtas straipsnis yra netinkamas ir pranešėjas tikrai rado elegantišką ir protingą šios problemos sprendimą. Ir deleguoti teisės aktai iš tikrųjų susiję su pavoju, kad e, komisija peržengs savo kompetencijos ribas. Todėl mes norėtume uh, išbraukti ir 11 ir 12 straipsnį. Aš manau, kad uh, tai, ką pranešėjas pasiūlė, vis dėlto yra neblogas rezultatas. Ačiū, ponė Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiandien kalbėsiu pana Tremosios vardu dėja jisai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, tačiau jis dalyvauja trialogę šiuo metu ir paprašė manęs kalbėti jo vardu. Norėčiau padėkoti e, panu pranešėjui, e, panu sutarimuose taip pat sako, kad iš esmės tai yra e, tinkamas dokumentas, jūs gali pritarti jam. Toliau kalbėsiu angliškai, nes jisai būtent pateikė man raštu savo pastabas. Suprantu, tas požiūris, kuriam posėdį panas Tremosa pritarė ir originaliame dokumente, komisijos dokumente nėra nuorodos į e, aplinkos svarbas arba sveikatos klausimai, kaip PSO e, rekomendacijos, nes šitie rekomendacijos, rekomendacijos yra tokios ambicingos, kad pripažįstame, jog jų negalime naudoti tik tai e, tikslų vietos lygmenių. Tik jis nenori plačiau išsiplėsti šitą, dėl šitos nuostatos. Toliau jis mano, kad nėra gerai, kad pabrėžima vien tik tai vienas dalykas, tai yra subalansuotas požiūris, e, tai e, jis nori pabrėžti, kad kiti ramščiai, kiti yra labai svarbi, svarbus kaip technologiniai procesai, technologinių procesų patobulinimas, kai dėl E, naktinių skrydžių draudimų Europos operatoriams, jis mano, kad šiais ekonominės krizės laikais reikėtų pagalvoti rimtai prieš baudžiant mūsų logistikos sistemas ir tuos verslo modelius, kurie e, gauna pajamas tik tai iš, kurie, kurie turės nuostolių iš draudimo. Taigi e, reikėtų atsižvelgti į visą ES situaciją ir dabar aš asmeniškai galiu pasakyti, kad uh, pritariu 38 pataisai pranešėjo, nes turėtų būti garantijos, kalbant apie Vokietijos atvejį, kaip Vokietijos teismas prieėmė sprendimą dėl naktinių skrydžių draudimo Frankfurto oro uoste. Kai dėl o krečių oro, oro bendruoju, tam būtų galima pritarti, bet iš tikrųjų tam pasipriešins ne ES šalis. Ir tai susiprins tai įtampa tarp ES ir kitų valstybių. E, gruodžio mėnesių e, sprendimą AKO nenori priversti, e, kad būtų taikoma tai lėktuvas nurodytam trečiam skyriui manome, kad nauda aplinkai nebus labai didelė, bet kai nuostoliai oro bendrovėms bus labai didelė. Taigi jis teigia, kad tiesa, jog nuo 381 arba 75 nebus paveikti, tačiau kai kuriems optikos e, subjektams reiškia, kad jie turės pakeisti e, regioninius lygius. Taigi Dėl to čia reikia būti labai lankstiems ir rasti kompromisą tinkantį visiems. Ir trečiam skiriu atsisakyti trečio DC. Kai dėl peržiūros, mes nepritarėm vis kitoms grupėms, bet pasakysiu, ką mano pono Tremos, jis mano, kad, e, e, kad jis yra už subsidiarumą, bet vis dėlto šiuo atveju jis manom, kad peržiūros teisė komisija teikia galimybę atsižvelgti visų interesuotų pusių interesus ir tai yra dėgiamas priedas. Ir kaip um, narė iš Vokietijos, aš pritariu pranešėjai, kuris pasisako taip pat už Vokietiją, Austriją, um, Prancūziją, Niderlandus, mums manome, kad tai yra sudarumo klausimas. Kai dėl teisinių priemonių pasirinkimo, ponas Lemus ateikia, kad reglamentų tikslas yra sudemonstruoti, suderinti ir jis iš esmės pritarė šiai teisiniai priemoniai. Dėkuoju. Pane Foster. Thank you very much, Chairman. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. E, atliko labai konstruktyvų darbą. E, po konstruktyvių susirinkimų jis teisingai sako, kad didžioji tų pastabų dalis jam bus pritarta komisijoje. Aš norėčiau pateikti vieną pastabą, tik tai ne, nesmeniškas atsakymas kolegų iš regionų komiteto, nematau, kad jie mus nepateikė rašytinių dokumentų, bet aš manau, kad šiame komitete mes esame išrinkti nariai ir žmonės e, e, turi teisę ateiti ir kalbėti komitete. Tai, e, bet yra minimal ribotas kalbėjimo laikas dėl įvairių projektų. Taigi aš norėjau tik tai pritarti pranešėjui tik dėl porą dalykų, dėl, ne tik dėl deleguotų teisės aktų. Ir panas Kaler iškėlė šitą klausimą. Taip pat teisingai yra sakoma, kad kai mes žiūrime tarptautinius susidarimus, balsuotą požiūrį, IKAO standartus, tai yra pripažinti tarptautiniu lygiu, net tai nėra kažkas, ką ES išrado, bet e, mes turim pradėti keisti, mes esam tarptautinis tokias subjektas ir visos oro linijos bando konkuruoti ir mes negalim sakyti, kad pakeiskim taisyklės. Taip pat sutinku su to klausimu, kad turėtų pritaikymą maržą ir ji yra pripažįstama tarp kaip oro linijos turi ją atitikti ir ponas Maisner iškėlė porą labai svarbių pastabų dėl decibelų lygio. Teisinga kad mes galim pateikti tokią situaciją, kad nebegalima taikyti lėktuvų, kurie, kurių gyvavimo lygis yra 35 e, metai. Ir e, mes pritarėme tai, kad reikia užtikrinti, jog regioniniai oro uostai tinka, būtų tinkamai e, vystomi ir naudojami. Nebūtinai bus patys naujausi lėktuvai naudojami, tai yra verslo reikalas. Čia kurios valstybės narės ne viską pripažįsta komisija ir mes visi kiti turim pasakyti valstybėms narėms, kad jūs esate atsakingi už infrastruktūros pateikimą, už pajėgumus, nes šitas klausimas tai jie leidžia, kad būtų e, panaudojama e, žemė, kad jie ten negali kažko sakyti, nes ten yra oro uostas. Ir e, taip pat valstybės nėra pritarimo, kai yra kalbam apie naujas operatinės technikas, kai į eismą oro technologijos tikrai patobulėjo ir reikia visą tai pripažinti. Ir paskutinė pastaba, manau, kad išvados galima parengti ir, kaip sakė pranešėjas, bet kila klausimas, komisija vienšališkai pakeitė direktyvą į reglamentą. Tai yra direktyva ir jie iki neseniai buvo direktyva. Ar čia buvo pakeista dėl subsidiarumo klausimo? Aš prieštarauju tam faktui, kad yra pakeista į reglamentą be jokių diskusijų ir manau, kad tai ir toliau turėtų likti direktyva E, žinoma, yra klausimų susijusius valstybėms narėmis, kai kuriomis grupėmis, kad kažkas nusprendžia kažką daryti, bet reikėtų žiūrėti ateitį dešimtmečius į priekį. Ir kol kas buvo sustarimai su ūkio subjektais, su oro uostais ir manau taip turėtų ir tęstis. Taigi, mūsų požiūriu, aš norėčiau pasakyti, kad ačiū pranešėjai už visą atliktą darbą ir manau, kad parengsim gerą dokumentą. Dėkuoju. Pone pirmininkė, taip kartais galima patekti į demagogiją ir tiesiog nepripažinti to, ką mes ne, ko nesuprantame. Ir netgi aš pritariu visoms tam pozicijoms, ką pasakė panas Takfrid, aš norėčiau pa... dėkoti jam už visą atliktą darbą. Anksčiau esu pasakius, kad mes negalim pritarti dešimtam straipsniui, e, kaip jį siūlo komisija ir e, nuostatos, kurią siūlo kolegos pranešimo projekte, bet manome, kad galim pasteiti kompromisą. Šito priemonių vertinimas turėtų sutikti galimybės valstybei e, vietos valdžiai priimtis priemonių, kurios tikrai geriau žino, kokia yra situacija ir negalim pasiekti tos karikatūros, kaip komisija sprendžia būdama Bruselėje. Pritariu taip pat kolegų pozicijai dėl deleguotojų aktų ir reikia, kad sprendimai būtų priim, priimami e, suderinant juos su, su visais suinteresuotam pusėm dėl perinamojo laikotarpio, dėl jau pritaikytų e, priemonių mes pritarėm pranešėjo požiūrį, dėl pasiūl, pranešėjo pasiūlymų, dėl naujų e, e, orų lėktuvų apibrėžimų, manome, kad galim pritarti. Ir aš čia negaliu pritarti dėl pranešėjų, tai kad yra įvedamas naujas e, sveikatos savokos, tai čia tiesiog ne, neapibrėžiami, e, neapibrėžiami dalykai, negalima nustatyti priežastinį ryšio tarp triukšmo ir gyventojų sveikatos. Čia atversim Pandoros dėžę bus daugybė skundų ir nepasitenkinimo ir pateksime tokią situaciją, e, jeigu nesitaikysim šitų kriterijų, tai nebus įmanoma uh, užtikrinti vienodą ir suderinto požiūrį. Dėkuoju. Mrs. Durant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas minėšėjau, kai dėl dešimto klausimo norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, tai kalbant apie subalansuotą požiūrį, aš apie tai tikrai žinau, nes kai Belgija pirmininkavo Europos Sąjungoje, buvo vykdomas darybos dėl šitą subalansuotą požiūrio ir žinau tas problemas iš ano e, laiko. Ir manau, kad reikia taikytis, taikyti vienodas normas visai Europos Sąjungui, apsaugos nuo triukšmo normas, o kai dėl sveikatos, sveikatos problema nėra kažkoks neapibrieštas klausimas, tai ekonominė problema, tai ir didžiulė socialiniai kaštai. Ir čia manau, kad priemonė kovos su, su e, triukšmu yra priemonės yra būtinas, jas tai reikia taikyti toliau. Subalansuotas požiūris, kaip yra brėžimas šiandien, mano nuomonė kelia didžiulį problemą tai yra subalansavimo ir teisingumo, nes kovos su triukšmu negali būti kovos su virstu. Turėtume siekti subalansuotų požiūrių ir taikyti principą teršėjas moka, kad tai nėra kolektyvinė institucija, kuri kuri moka, bet tas, kuris triukšmauja, tas, tas moka. Nesvarbu, regioniniu ar, ar valstybiniu lygiu, jis, manau, kad į tai reikėtų atsižvelgti toliau dėl e, triukšmo lygio nustatymo e, normos. Manau, kad tai nėra gera priemonė, nes triukšmo, koks yra apskaičiuojamas e, ir kokį, kokį triukšmą tikrai skleidžia lėktuvas, tai yra čia didelis skirtumas. Ir čia sunku, reikia numatyti, kad bus vienodas triukšmo lygio nustatymas visoje Europos Sąjungoje. Ir Mes manome, kad galime pritarti pranešimui, bet dėl šitų klausimų reikėtų padaryti pa, pakeitimus ir pateikti iki 29 normų. Ir manau, kad iki to laiko reikia pateikti pasiūlymus. Well, you may ask, but the answer is the amendment deadline. Galite prašyti nukelti pakeitimų teikimo terminą, bet atsakymas bus ne, kadangi per koordinatorių posėdį jau sutarėme dėl tos datos, taigi siūlau palikti 20, rugsėjo 26 dieną. Ponas Groš. Trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė, aš norėčiau priminti, kad mes turime e, įvairias datas ir iš esmės čia visą paketą turime aptarti ir kai kurie klausimai nėra dabar diskutuojami. Dabar kitas dalykas, norėčiau kreiptis į kolegas, aš džiaugiuosi, kad, kad nuomonė pareiškia ir regionų komitetas. Čia man nekyla jokių problemų dėl, dėl to, kad atvyksta regiono komiteto e, atstovai, nes mes turime susijęti Europos e, e, politiką su regioniniu su regioninė politika ir vietos politika, nes taip mes tik tai padidinsime savo darbo patikimumą. Dabar kitas dalykas deš, dėl dešimtas straipsnio. Aš manau, kad mes teisingai išsprendėme jo problemą. Aš manau, o galbūt galėsime pagerinti šį pasiūlymą dar labiau e, sustiprinsime mūsų norą, kad vis dėlto regionai turėtų daugiau galios. Tai pasiteisino bent jau praeitie. Labai svarbu, kad e, vietos institucijos ir regiono institucijos rastų tinkamą koncepciją, kad nebūtų taikomi nauji kriterijai būtent e, siekiant kovoti su triukšmu oro uostuose, kad nebūtų taikomi būtent į, į nauji kriterijai, kad jie nebūtų įvedami. Uh, Iš esmės tas ekonomiškumas arba rentabilumas tai yra labai plati apibri, apibrieštis. E, dabar tas veiksmingumas iš esmės yra susijęs su keliais aspektais. E, iš esmės e, skrydis turi būti netoks triukšmingas, turi būti apsaugoma sveikata ir žinoma ir nedaug gyventojų turi pajusti tą triukšmą. Įsivaizduokite regioną, kur 2 milijonai gyventojų gyvena šalia oro uosto arba kur gyvena tik 200 tai tūkstančių šalia uosto gyvena. Taigi, e, į tai reikia atkreipti dėmesį. Mes būtent turime atkreipti dėmesį ir pačius piliečius, ir jų reiškiamus norus. E, e, tačiau bet kokiu atveju, manau, einame teisingą kryptimį ir norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. To... Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai, norėčiau padėkoti pranešėjui dėl reikalavimus VOTS atitinkančių lėktuvų, orlaivių. Manau, kad jūsų pateiktas 16 pakeitimas yra labai tinkamas. Turbūt prisimenate Huškit atvejį, kuris buvo prieš keletą metų. Skirtumas tarp Rolls Royce'o ir GTID. Ta pavyzdį mes vis dar prisimename Ir manau, kad pranešėjas dabar pasirinko tinkamą požiūrį ir lauksiu kitų pakeitimų. Tikiuosi, kad iš, išdėstysime viską aiškiau popieriuje. Dabar ponia Mair, komisijos vardu. Si, Dėkuoju, mane pirmininkė, kaip sakėm, triukšmo lygis ir tai labai jautrus klausimas, sudėtingas klausimas ir, suprantame, jį reikia spręsti vietinių lygių, nacionalinių lygių, aišku, Europos ir tarptautinių lygmenių. Keletą preliminarių priež pastabų dėl pranešimo, kurį patirinkė ponas Taikfrid, dėl ketvirto punkto. Visų pirma, dėl sveikatos ir dėl saugumo Reikia žinoti, kad sveikatos klausimai turėtų, turėtų būti sprendžiami vietos lygmenių ir komisijos pasiūlymas sprendžia šitos procedūrinius klausimus, kurių negalima sėti, atskirti nuo saugatos ir saugumo klausimų. Mes norėtume čia pabrėžti, išaiškinti tą ryšį tarp e, šitos direktyvos ir 2000 8002 49. Taip pat kilas sunkumų dėl klausimo visuotinis skaidimas. Tai nėra tikslus terminas žinomas, iki šiol žinomas. Toliau, nustatant normas orlaidams, kurie nėra tinkami, kokiu lygmeniu mes turim įsikišti, ar turim būti labai griežti ar ne. Komisija siūlė normas, tokia nuo dešimties jūsų pranešėjas mano, kad reikia įvesti šitos normos, bet tokiu atveju E, vietos valdžia ir nacionalinė valdžia nebegalės kištis ir išspręsti daugiau klausimų. Toliau trečia pastaba, labai svarbi tiek e, komitetų, komisijai, tiek tarybai, tai ir peržiūros teisė. Manau, kad e, praeitie pasitvirtino, kad komisija nenori spręsti vietoj to, kad vietos valdžia spręstų. Mes čia tik tai siekime skaidrumo, kad ir tai, tai nurodo dešimtas komisijos pasiūlymas, devintas punktas ir galiausiai dėl deleguotojų teisės aktų. Deleguotieji teisės aktai yra reikalingi tam, kad būtų gyvendintos kai kurios visai lė nuostatų, būtent atsižvelginti tą pažangą, technologinę pažangą kaip ji atsispindi e, ICAO techninėse specifikacijose. Taigi komisija sutinka, kad reikėtų geriau apbriežti kai kurias nuostatas dėl mm, galių perdavimo, bet mes norim labai aiškios procedūros, kad būtų galima taikyti Europos teisės aktus tinkamai ir atsižvelgiant į techninę pažangą. Mes, aišku, esame pasirengę ir kartu su pranešėjai ir su kitais nariais priimti patį geriausią sprendimą. Šitą klausimą dėkuoju. Thank you very much, Mr. Likely. Before you come in, I, I... Ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Laikfrid, norėčiau sureaguoti. Nežinau, ar tik man neaišku, ar ir kiti taip mano. Man atrodo, kad komisija selektyviai sprendžia, kada nori laikytis IKO taisyklių, o kada nori patvirtinti tai, kas prieštarauja IKO ir tarptautiniams įsipareigojimams. Dabar žodis ponui Leikfrid. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų gerai, kad tai paminėjote, nes niekas to nepastebėjo. Aš bet, bet kokiu atveju džiaugiuosi komisijos pasisakymu. Nes aš e, e, esmės komisija kaip tik būtent pasakė, kad 10 straipsnis dėl to buvo įtrauktas, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas, priimant sprendimus nacionalinėse institucijose. Aš suprantu, kad jų e, komisijos argumentai dabar patvirtina būtent mano norą už, užtikrinti skaidrumą savo pranešime. Ir Tai, tai mane džiugina visų pirma, nes laikau tai pritarimo mano požiūriu. Tačiau bet kokiu atveju ne, nebėra daug ką ir pasakyti. Kaip aš e, iš pradžių gavau šį e, pranešimą, tai aš pagalvojau, bus sunku. Tačiau iš esmės nebuvo taip sunku, kaip aš galvojau, nes visų pirma labai konstruktyviai e, bendradarbiavau su kolegomis. Ir tikrai e, man buvo suteikta tikrai kokybiška kalba. Aš e, galiausiai grįšiu prie e, anglų kalbos. Aš manau, kad kalbėjimas yra sidabras, sutėlėjimas auksas. Taigi pakeitimus galima teikti iki mm, rugsėjo. Tai yra iki rugsėjo 26. Aš manau, kad e, gruodžio mėnesio e, plenarinėme posėdėje mes galėsime balsuoti šiuo klausimu. Taigi, ačiū. Baigėme savo rytinę sesiją. Galiu priminti, kad e, šią popietę 15 val. mes turime mini klausimus dėl transporto mieste. Taigi, pasimatysime ten. Pane Durantė parlamento vicepirmininkė pristatys mūsų kalbėtojus. Taigi pasimatysime po pietų.